Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's. Uh... Gerai, kolegos, ponios ir ponai, pradėkime. Prieš pradedant nagrinėti darbo atvarkę, turiu pateikti pareiškimą dėl kai kurių klausimų, kurie svarbus komisijai ir politinėms frakcijoms. 23, 24 ir 25 klausimai Maroko klausimas bus atidėtas. Taigi Maroko klausimą šiandien neaptarinėsime. Tai reiškia, kad 26 klausimas dėl asociacijos sustarimo su Centrinės Amerikos prekybos ramščio. Visi, kas susijęs su šio klausimo svarstymu, turėtų būti salėje po 22 klausimo svarstymą apie 10.40, kad neturėtume laukti po to valandą laiko. Tikiuosi, kad šis pranešimas visiems aiškus ir pertraukos po 24 klaus, 22 klausimo nebus. Iš karto perėsime prie 26. Ir visi turi būti atitinkamai informuoti. Ypač pranešėjas 26 mm, klausimų. Taigi, dabar galime pradėti dirbti pagal darbo tvarkę. Ir toliau 15 klausimas. Samovos prisijungimas prie laikino partnerystės sustarimo tarp Europos bendrijos ir Ramio vandenino valstybių pranešėjas yra David Martin, bet prieš suteikiant žodį jam norėčiau pasveikyti Samovos ambasadorių, pono Fatuma Nava. Palvelių Terų. Nežinau, ar teisingai išsakiau, pasakiau pavardę jūsų, bet sveikinu jūs, ambasadoriau. Davidai, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip pat malonu matyti ir ambasadorių salėje. E, aš jį pažįstu gerai nuo darbo su AKR sekretorite laikų. Pirmininkė, aš buvau pranešėjęs rengiant IPA susitarimą su ramai vadinama valstybėmis per praėjusią kadenciją nuo 2011 metų ir remiau šį susitarimą ir tuo metu mes tikėjomės kad pasieksime visapusišką susitarimą su kitomis 12 ramiai vandenino šalių. Bet po to, kad Papo ir Nuoja Gyvinėja iš darybų pastraukė 2015 metais, e, darybos dėl visapusiško susitarimo buvo sustabdytos. Nebent komisijos nariai, komisija pasakytų, ką nors kito šiandien rytą, nemanau, kad įmanoma artimiausioje ateityje tokį visapimantį sustarimą sudaryti artimiausioje ateityje. Tai būtų geriausias scenarius, bet taip jau yra. Na ir dabar Samoa nori pasinaudoti šią galimybę. Ji e, pasinaudoja nuolaidomis dėl viskas išskyrus ginklos priekybos. E, ji buvo laikoma mažiau išsivyščiusią valstybę iki 14 metų jei nuolados nustos galėti ateityje ir GSP e, sąlygos bus automatiškai taikymas savoje. O prisijungimas prie m, mm, e, laikino sustarimo leistų jai patekti ES rinką. Ir šios nuostatos būtų pradėtos taikyti nuo 19 metų sausio. Aš tikiuosi taip ir įvyks ir neįvyktų jokių trikdžių samai prekiaujant su ES. Eksportas e, sudaro apie 5,5 milijoną eurų, jis gana ribotas, tai yra 17 metų skaičiai, tai yra nedideli skaičiai pagal mūsų standartus, bet jie yra svarbus mažai samos ekonomikai. Be to, žinoma, be to, kad mes sutikėme nuolaidas, e, laikinas IPA būtų pagrindas ilgialaikiams prekybos ir naujams santykiams tarp ES ir šios šalies, tai gal stimuliuos e, konkurenciją, vidaus reformas pritrauks investicijas. Čia taikoma ne tik prekiams, liberalizavimas yra kaip visada e, nesimetrinis. Liber, Samo liberalizuos apie 2,6 procento savo eksporto per 20 metų. E, Samos jautrus produktai - mėsa, žuvis, vaisiai ir daržovės, alkoholis, mineralinis vanduo ir taip toliau kurie sudaro 18,4 procento eksporto, jiems netaikomas. Kiti dalykai, kitiems taikoms e, įvairios išimtis taip pat. Todėl aš manau, kad šis sudarimas gali būti svarbus e, samoje, bet e, nuostatos dėl TSD nėra ambicingos, tiesiog bendros įsipareigojimas taikomas dėl tvaraus vystimosi Tačiau šis sustarimas yra forumas diskusijoms šio klausimams, klausimais. Tai yra tam tikras gyvenimo mechanizmas, nors kotonų sustarimas nustos galioti 20 metais, bet kol kas toli gražu nepriektėjome prie esminių nuostatų, ką mes norėtume matyti dėl tvaraus vystimosti ir tikiuosi, kad vieną dieną šis sustarimas pavirs e, visapimančių IPA, e, įtraukiant ir tvarumo skyrių. Manau, kad tiek galiu pasakyti šiandien. Turiu daugiau komentarų apie žuvį ir taip toliau, bet manau, kad ambasadorius taip pat pasisakys apie tai taip pat, todėl detaliai apie tai nešnekėsiu. Labai ačiū. Na, dabar žodis šešėlėms pranešėjams. Presidente, e cumprimentar também. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, mėly kolegos, labas rytas ir gerbiamam Samoas ambasadoriui. Aš kaip EPP šešėlinis pranešėjas norėčiau pateikti štai e, kokias pastabas. E, kaip kad buvo sakyta, netrukus Samo prisijungs uh, prie susitarimo kartu su Papa Nauja Gynėja ir Fidži. Tai sustiprins ES komercinius santykius su tomis ramio, ramiojo vandenino e, šalimis. E, su šiomis šalimis e, priekyba sudaro 1 procentą 0,1 procentą visos ES priekybos. nuo šių metų gruodžio 31 dienos nebebus taikoma preferencijų sistema ir dėl šios priežasties tam, kad Samoa galėtų ir toliau teikti prekes į ES rinką pagal preferencijų sistemą, yra būtina, kad ES pritartų tokiam sprendimui. Turint omeny tai, kad toks e, laikinas partnerystės sustarimas jau buvo pasirašytas su kitomis e, dviejomis šalimis. Šių e, susitarimų tikslas yra ir padėti toms šalims vystytis. Taigi sustarime turėtų būti kalbama ne tik apie tai, kaip mažinti iššūkius, kliūtis priekybai, gerinti socioekonominės sąlygas, tačiau taip pat reikėtų įtraukti ir vystimosi tikslus, uh, E, taip pat apsaugoti e, jautrius sektorius, e, užtikrinti ir kilmės vietos nuorodą. Čia reikėtų nepamiršti ir ES veikimo sutarties 180 straipsnio bei 2030 metų darbo atvarkės tikslų. Taip pat mes manome, kad reikėtų strategijos dėl ES ir AKR šalių santykio ateities po 2020 metų. Taip pat reikėtų nepamiršti ir Paryžiaus susitarimo e, ir pagal jį prisimtų įsipareigojimų. Nes e, ne tik mes susidarėme su didžiuliais iššūkiais aplinkos saugos rytyje, bet taip pat ir ramio vandenino šalis. Ačiū. Uh, uh, uh, Alba, ačiū toliau, <clears throat> pana Kirton Daling. Ačiū. Aš norėjau užduoti trumpą klausimą komisijai ir ambasadoriai. Ačiū, kad atvykote pas mus. Aišku, daug kas pasistumė į priekį po laikino sustarimo sudarimo praėjusios kadencijos metu, kaip sakė Davidas, ypač diskutuojant apie tvarų vystimąsi ir ekonominės partnerystės sustarimus, kur nemažai buvo išreikšta kritikos parlamente dėl to, kad patikimos labai prastos nuorodos dėl tvaraus vystimasis ir paskliaunam e, ryšių su kotonu susitarimu šių nuostatų taikymu, taikymui. Taip, bet po parlamento diskusijų atsirado planų, e, jeigu po to, kai padiskutavome apie Ganą, Dramblio kalo krantą, Pietų Afriką, atsirado planų nepaisant e, tų nuostolų nebuvimo sustarimuose, pat pritraukti prietinės visuomenės e, organizacijas į diskusiją. Ar yra kokiu nors planu, kad e, laikinavime sustarime nėra tų nuostatų, ar yra planų eiti toliau tvaraus vystimosi linkme, kad būtų atspindimas mąstymas apie prekybą ir tvarų vystimasi. Manau, kad tai būtų naudinga po to e, apie tai sužinoti, svarstant šį sustarimą mūsų komitete. Ačiū, panas e, e, Markčelį. Ačiū, aš esu pranešėjęs Deve komitete, vystimosi komitete dėl šio sustarimo su Samo praėjusį pirmadienį vyko pirmasis apskaitimas nuomonėmis ir mano nuomonė jis buvo šiek tiek neigiamas tas, e, dėl šių priežasčių, kurios norėčiau pateikti ambasadoriui, kurį norėčiau šiltai pasveikinti visų pirma. Visų pirma, Paryžiaus sustarimas. Manau, kad visi žinome klimato kaitos ekspertų ataskaitą paskelbtą pirmadienį, kad, kuris sako, kad ne tik, kad viskas eina tinkamą linkme, bet neina tinkamą linkme, bet turime ir paspartinti savo veiksmus Na, o e, tarp didžiausių šalių, kurios prisideda prie klimato kaitos yra Europos Sąjunga, o dėl labiausiai nukentiesančių yra ir Samoa. Mes žinome, mes žinome kad e, tarptautinė prekyba sudaro ir atsakinga už penktadalį visų emisijų pasaulyje. Todėl tarptautinės prekybos sustarimai turėtų padėti siekti Paryžiaus sustarimų kitaip. E, prekyba nėra tikslo savaime, tai yra priemonė, kuri leidžia mums pasiekti ir aukštesnių tikslų ir turint tai galvoje, šiek tiek stebina tai, kaip, kaip minėjo kolegos, kad nėra skyriaus dėl tvaraus vystimosi, kuris būtų ne, saistantis, privalomas ir ne, teisinė prasme įgyvendintinas. Kotonų net nepakanka, nes jis skatina tik tai dialogą. Dialogas yra gerai, kaip buvo nutarta ir vystymas komitete, bet jis neturi numatytų saistančių standartų. E, o to reikia, kad galėtume siekti šių tikslų. Manau, kad tai yra prastas precedentas, atsižvelgiant ypač šitai, ką padarė parlamentas prieš savaitę, kuris balsavo dėl jungtinių tautų sustarimo, kuris bus saistantis, kai kalbam apie verslą ir žmogaus teisės. Todėl mes turime laikyti savo pozicijų. O tai yra labai svarbu tiek e, tekstilės sektoriui, e, e, tvaraus vystimos sąlygos turi būti taikomas. Taikomas, kai dėl tarnės prekybos, kaip sakė kolegos, tai šios nuostatos turi būti nuseklios nu, ir aš siūlau, kad šis prekybos sustarimas būtų suderintas su tokiamis taisyklėmis kaip klimato kaitos e, ekspertai sako, laikrodis eina, turime imtis veiksmų. Todėl aš nepritarčiau tam, kad prit, tokiam sustarimui be saistančio tvaraus vystimosi skyriaus. Antra, žinome, kad e, Samoa yra juodajame sąraše. E, tų šalių, kurios, yra nebe, nebe, kurios nebendradavoja mokesčių srityje. Ir mes žinome, kad Taryba patikė prašymą peržiūrėti šį klausimą ir komisija kontaktuoja su Samoa šiuo klausimu. Šis parlamentas taip pat yra aktyvus šiais klausimais. Mes priemėme bent jau dvi rezoliucijas šio klausimo. Viena iš rezoliucijų ragina sustabdyti sustarimus, jeigu šalis nebendradarbiauja. Ir kad būtų sudarytas sustarimas, šalis neturi būti juodajame sąraše. Todėl norėjau šį klausimą užduoti, ar pasiūlyti e, ambasadoriui, kad jie siektų bendradarbiauti. Neturėtume vėl atidėti tokių klausimų. Taigi tai yra du svarbus klausimai, kurie turi būti įtraukti į sustarimą prieš jį pasirašant. Europos piliečiai reikalauja, kad pirkybos sustarimai įtrauktų tokias nuostatas, tai būtų gerai ir pačiai samoji. Iš tikrųjų, jie patys e, nukentėtų nuo nereguliuojamos tarptautinės prekybos, kuri didina CO2 išmetalus. Mūsų draugai ir kolegos iš Ramio vandenų šalių būtent nukatėtų dėl to daugiausiai. Na ir aš norėčiau užduoti klausimą vasarį ir komisijai. Pastaruoju metu daug buvo diskutuojama apie kalnakasybą jūroje šiame regione. Kiek žinau, E, pradedamas vykdyti projektas gana greitai. Ar šis klausimas ir kalnakasyvos produktų eksportas e, pakliūna į šį laikiną sustarimą? Ar Samoaje taip pat aptariamas šis projektas, e, kai kalbam apie jos teritoriją. Ar yra koks nors regioninis poveikio vertinimas dėl tokių projektų? Taigi, ambasadorė, e, buvo išsakyta keletas klausimų jums ir po to žodis komisijai. Mr. President, and uh, honorable members of this. Uh... Ačiū pirmininkė, gerbiami tarptautinės prekybos komiteto nariai. Labai ačiū už suteiktą galimybę. Trumpai e, pasisakyti šio klausimu. E, Turiuomenį e, sustarimą su uh, ES, taip pat ir Fidži susitarimas ES. E, šis susitarimas yra svarbus e, e, instrumentas, norint siekti tvaraus vystimosi tikslų ir kovoti su skurdu. Būtent skurdas buvo priežastis, dėl ko buvo sudaryti susitarimai tarp ES ir AKR valstybių narių. Iš viso yra 37 tokios šalis AKR ir Samoja yra viena iš jų. Mes ko puikiausiai suprantame, kokius iššūkius kelia klimato kaita. Matome, kad vis stiprėja unilateralizmas, protekcionizmas, bet tai neatspindi mūsų globalios šeimos interesų. Gerbiamas pirmininkė, nereikia net sakyti, kad mano šalis nėra suinteresuota tokiais asociacijos susitarimais ar kitokiais susitarimais, dėl kurių iškiltų grėsmė mūsų gerbuviui. E, partnerystės susitarimas e, yra e, toks mechanizmas, kuris turėtų padėti mums įgyvendinti ekonomikos darbo atvarkę, taip pat ir reformas. Taip pat tai padėtų sustiprinti mūsų jau stiprius ryšius tarp ES ir Ramio vandenino šalių. Šis partnerystės susitarimas taip pat leistų Samoj palaikyti partnerystę su ES, patekti į ES rinką, įvežti ES rinką produktus. Mes tokią privilegiją prarastumėm 2018 metų pabaigoje pagal iniciatyvą viskas išskyrus ginklai. Mes kenčiame ir nuo E, stichinių nelaimių, tokių kaip e, e, žemės drebėjimai, tsunamiai, tokių gaivalinių nelaimių padariniai gali būti pražutingi. Ir tai, kas buvo sukurta per 20 metų, gali būti tiesiog nušluota nuo žemės per keletą minučių. Taip atsitiko 2009 metais dėl tsunamio. Mes taip pat pripažįstame, kad norėdami užsitikrinti prieigą kad nor, noras užsitikrinti prieigą prie rinkos to nepakanka. Tam, kad mes galėtumėm, mes norime, kad galėtumėm um, prekiauti konkurencingai. Dėl to mums reikalinga e, pagalba prekybai. Gerbiamas pirmininkė, ekonominės partnerystės susitarimas taip pat suteiktų naujų galimybių tam tikroms gyventojų grupėms, tokioms kaip jaunimas arba moteris. Kaimo vietovėse E, svarbu, e, kad būtų suteiktos galimybės ir e, moterims, nes dabar daugiausia dirba vyrai, tai yra įsitvirtinę mūsų sąmonėje. Moterims reikia rimtų pokyčių. Yra bendradarbiaujama ir su uh, kaimų tarybomis e, tam, kad galėtumėm pagerinti padėtį kaimo vietovėse. Mums reikia ir praktinių priemonių. E, priekybos galimybės kaimo vietovėse tikrai būtų labai pageidautinos, nes tai padėtų sukurti darbo vietų, užtikrintų socialinį mobilumą ir taip pat padėtų patenkinti uh, padėtų įsidarbinti moteriams, e, e, tam jaunimui, kuris dabar neturi darbo. Taip pat ir akademinis pasaulis turėtų dalyvauti šiame procese. Taip pat noriu pasakyti štai ką. Taip, reikėtų konsultuotis su viso, visomis susijusiomis nacionalinėmis pusėmis, bet Galiausiai vyriausybė turės primti sunkų sprendimą ir būtent Samoa vyriausybė bus atsakinga e, už tokio sprendimo prieimimą. Mums taip pat reikės, e, e, vyriausybei taip pat reikės glaudžiai bendradarbiauti ir su nacionaliniu parlamentu. Gerbiamas pirmininkė, Samoa mano, kad ES akar susitarimas, atsiprašau, ekonominės partnerystės susitarimas jau pats savaime yra uh, E, e, tvaraus vystimosi skyrius, ypač paminėčiau 50 straipsnį. Samoa e, mano, kad jau egzistuojančios nuostatos būtų tinkamas pagrindas bendradarbiaujant prekybos rytyje ateityje su ES. Na ir galiausiai labai trumpai noriu paminėti dar vieną klausimą. Samo buvo įvardinta kaip nebendradarbiaujanti E, e, mokesčių srityje. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad Samoa yra įsipareigojusi bendradarbiauti su ES siekdam e, mokesčių srityje. Aš pats palaikau dialogą su ES valstybių narių ambas, ambasadoriais. Apie tai diskutavau su jais praėjusiu metu spalio mėnesį taip pat. Uh, lapkričio 23 dieną e, e, nusinčiau laišką Elksenos kodekso e, darbo grupiai, kur nurodžiau, kad Samoa yra pasirengusi bendradarbiauti su tarybos Elksenos kodekso darbo grupe. Šių metų spalio 8 dieną Elksenos kodekso darbo grupė E, paskelbė savo laišką interneto svetainėje. Samoa yra įstikinusi, kad šį klausimą per atinančius mėnesius galima išspręsti. E, ir iš to, e, dėl to turėtų džiaugtis abi dvi pusės. Samoa yra pasirengusi padaryti tai, ką gali iš savo pusės. Taisyklės dėl to juodojo sąrašo turėtų būti taikomas vienodai. Uh, tiek AKR šalims, tiek ir ES šalims. Samoa tiesiog norėtų e, būti, kad su jie būtų elgiamasi kaip ir e, su kitomis šalimis, kurios jau yra pasirašęs laisvosios priekybos susitarimą. Pavyzdžiui, mes norėtumėm panašios padėties kaip ir Fidži. Norėtumėm palaikyti ryšius su ES ir e, gauti, e, pasinaudoti tais privalumais, e, kuriuos teikia ekonominės partnerystės susitarimais. Ypač tai pasitarnautų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, tokioms kaip jaunimas ir moteris. Gerbiamas pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti ir ačiū uždėmesi. Dėkoju ambasadoriu. Toliau paneskola iš Europos komisijos prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbiamas pranešėjų, šešėliniai pranešėjai, gerbiamas Jūsų ekscelencija Samos ambasadorių. Ačiū už sutiktą žodį, ačiū už galimybę paaiškinti um, tos dalykus, apie kuriuos šiandien kalbama. Samoa yra maža pažeidžiama sala valstybė ir mes turėtumėm ją stengtis įtraukti į partnerystę susitarimą. Uh, Pranešėjas teisingai pastebėjo, kad jau daugiau kaip prieš dešimt metų buvo dėrėtasi dėl tokio susitarimo. Per dešimt metų daug kas pasikeitė politikos rytyje, ypač prekybos ir tvaraus vystimosi rytyje. Ekonominės partnerystės susitarimas vis dėlto yra lankstus instrumentas, jį galima pagilinti. Ekonominės partnerystės susitarimas pats savaime yra tam tikras procesas nors ne visi aspektai buvo įtraukti į susitarimą, bet visi tokie ekonominės partnerystės susitarimai tarpusavį susiję. Kotonių susitarime jau buvo nuostatos dėl tvaraus vystimosi, ten yra numatytas ir sankcijos. Šiuo metu e, e, mes rengiamės konsultacijoms, diskusijoms e, tame laikotarpyje, kuris prasidės pasibaigus kotonių susitarimui. Turiu pasakyti, kad e, paprastai mūsų tie susitarimai yra e, pagrindų susitarimai, kur yra e, numatomos ir priemonės. Visi ekonominės partnerystės susitarimai yra susiję su pagrindų susitarimu Framework Agreement. Buvo minėti tokie svarbus dalykai kaip aplinkos apsauga ar darbuotojų teisės. Turiu pasakyti, kad EPA susitarimuose uh, jau yra numatytas dialogas e, tokiais klausimais. Samoa kaip stebėtoja kartu su kitais e, partneriais Papanaujoje Gvinėje ir Fidži e, spalio 24 dieną kaip stebėtojas dalyvaus kitame komiteto posėdėje. Jis įvyks spalio 24 dieną Briuselėje. Bus kalbėt, kalbama apie uh, darbuotojų teisės, aplinką, tvarų vystimas ir taip toliau. Taip pat yra įtrauktas ir toks klausimas kaip nebendradarbiaujančios mokesčių jurisdikcijos. Tai reiškia, kad tai rodo, kad EPA yra papildomas instrumentas palaikyti dialogą. Tai mums leidžia daryti didesnę įtaką ir skleisti savo vertybės tokiame regione, kuriame daug interesų turi kitos šalis, tokios kaip Kinija. Uh, E, Naujoji Zelandija ar Australija. Kai pasibaigs kotonių susitarimas, mes galėsime taikyti horizontales nuostatas EPA susitarimams. Ir dabar aš norėčiau tikrai primiktinai rekomenduoti E, priimti šią mažą salą valstybę į mūsų partnerių ratą. Ačiū. Dėkoju toliau, David. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pritarti komisijos paskutiniai pastabai. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes ratifikuotumėm e, Samos, Samoa e, dalyvavimą šioje, šiame labai ribotame EPA susitarime. Svarbu, kad e, toks EPA susitarimas e, būtų taikomas ir tvaraus vystimosi srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų komitetas pritarė Devi komiteto nuomoniai, kad ateit, būsimose susitarimuose turėtų būti ir skyrius dėl tvaraus ir vystimosi. Kaip kad sakė Samoa ambasadorius, praktiškai kiekviena uh, ta e, regiono šalis norėtų prisijungti prie tokių susitarimų. E, ypač turint omeny tai, kad nuo sausio pirmosios dienos e, Samoa nebegalės naudotis priekybos privilegijomis ir dėl to tikrai nukenties. Anksčiau Samoa buvo lobių sala, bet dabar jinai tokia nebėra ir dabar jai reikia kiek įmanoma daugiau pagalbos. Jeigu Samoa negalėtų eksportuoti į Europos e, rinką, e, tai tikrai nukentėtų, reikėtų užtikrinti, kad ji galėtų ir toliau eksportuoti. Na ir kaip buvo teisingai pastebėta, e, Samoa nėra CO2 emisijų kaltininkė, ji dėl to ji yra e, CO2 emisijų auka. Taigi e, samos dėl to nereikėtų dar labiau bausti. Ačiū. Dėkoju. Taip pat dėkoju ambasadoriui už tai, kad jis atvyko. Taigi baigiame diskusijas šią temą šiandien. Pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 6 diena. Not to announce it actually yet because it's, it was just the first exchange of views. So we'll, we, we formally have to announce it after, uh, after the after. Okay, on the next meeting yeah. we will have yes. Kita mūsų posėdį mes svarstysime e, pranešimo projektą ir tada nustatysime galutinį pakei, pa, pakeitimų pateikimo terminą. E, O dabar periname prie 16 punkto, tai yra EIB metinės veiklos ataskaita susijusi su e, išorės veiksmais. Pone Dafmund. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, nematau visų kolegų, bet e, tikiuosi, jie čia yra dvasia, jeigu ne savo kūnų. Galbūt pirmiausia pradėsiu nuo e, IBA Europos investicijų banko, pateikdamas istorinę perspektyvą. Investicijų bankas buvo sukurtas pagal Romos sutartį 58 metais kaip ilgalaikio skolimo bankas. Bet reikia pastebėti, kad EIB visų pirma yra bankas ir jis turi veikti e, taikant bendrus komercinius bankų principus. Ir jeigu jis taip nesielgia, e, tai gali tapti labai brangu. Aišku, e, žmonės ten dirbantis e, nesukelia tokių problemų EIB kaip e, daugelio komercinių banko. Galbūt, e, ypač, aišku, nenoriu būti, nemagadu, būti nemanagus pirmininko atžvilgiu, bet ypač problemų dabar turime su Deutsche Bank. Taigi EIB pirmiausia turi finansuoti kap, tinkamus kapitalo projektus. Kaip sakiau, tai yra labai stambus bankas bendras e, pasirašytas kapitalas yra 243 milijardai eurų. Tai reiškia, kad keturi didžiausi akcininkai, tai yra Vokietija, Prancūzija, Italija ir Junktinė karalystė, sudaro jų dalis 16 procentų, tai yra 309 milijardai eurų. Ir netgi Slovakija kurie turi 0,2 procento kapitalo, vis tiek jo buhalterinė vertė yra 600 milijonų eurų. Tai yra didelės sumos. Europos Sąjunga suteikia biudžeto garantiją Europos investicijų bankui, kad būtų padengta tam tikra jo rizika. Yra pavojus, kad tai gali sukurti, kas vadinamam moralinę riziką kaip Chelsea klubo sekėjas, e, remėjas, aš esu įpratęs tarti vieno futbolinko pavardę - hazardas, bet čia yra moralinė rizika. Kadangi bankas turi neribotas lėšas iš, iš principo dėl ES garantijos ir jis gali pradėti taikyti rizikingą praktiką skolinimo, nors tu paskaitė, kad taip nėra įvykę. Taip pat turiu pastebėti, kad 25 procentai viso finansavimo yra susijęs su klimato kaitos projektais. Ir tai tas skaičius pad, turi padidėti iki 35 procentų iki 20 metų. Reikia pasakyti, kad skolinimas susijęs su klimato kaitos projektais yra dubliuojamas ir kitose sritise. Tai reikia pagalvoti apie tokį finansavimo lygmenį. Taip pat EIB skolinimas Turkijai konkrečiai ir viduržėmio jūros partner, šalims partneriams Jordanijai, Libanui ir Egiptui sudaro 15 e, milijardų per ateinančius penkerius metus. Transparency International, International mano, kad šios šalis yra vienos labiausiai korumpuotų šalių pasaulyje, todėl reikia atidžiai vertinti tuos, tą skolinimą. Pateikęs neįgimų komentarų, šiek tiek neigiamų komentarų dėl klimato kaitos ir skolinimo. Reikia pasakyti, kad EIB lėšas naudoja ir bendrovės susijusios su emisijų skandalu. Pavyzdžiui, Volkswagen. Gali būti, kad EIB lėšos buvo panaudotis finansuoti veiklai, kuri buvo neetiška ir netgi dar labiau neteisėta. Nuomonėje taip pat rekomenduojame EIB padidinti savo skaidrumą. Ne tik ES parlamento atžvilgių, bet ir valstybių narių parlamentų atžvilgių. E, demokratiškai išrinkti atstovai turi gauti daugiau informacijos apie EIB veiklą. Turi būti numatyta tam tikra konkreti tvarka dėl Junktinės karalystės dalies, kurie yra, kaip sakiau, nemaža. Yra e, tam tikros nuostatos, Junktinės karalystės dalis 309 milijardų eurų yra tikrai nemenka. Be to, e, visos banko sistemos turi būti skaidrios ir tvirtos. Taip pat e, nuomonėje sakoma, kad įsipareigojimai taikyti komercinę bankinę praktiką ir e, komercinę kontrolę taikyti, turi būti tiesiami, ir, nes kitaip viskas tari būti labai brangu. Taigi tokie dalykai, svarbiausi dalykai pas, pasakyti mano nuomonėje. Ačiū, dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, pana Šenfeld. Dėkuoju, panie pirmininkė. Tai buvo puikus pristatymas ir buvo apžvelgti įvairūs aspektai e, ir, aišku, tam tikros abejonės kyla. Šis pranešimas e, yra metinis veikl... metinė veiklos ataskaita, jos įvertinimas. E, bet taip pat mes e, švenčiame 60-asias EIB metinės, tai galbūt mes turėtume žvelgti šiek tiek plačiau e, šią progą. Tai yra kalbėti apie tai, ar šio banko veikla yra efektyvi ir trys pagrindiniai tikslai yra sukurti ūkio augimą ir darbo vietas ES toliau ver, e, remti tvarų vystimasi, įskaitant ir klimato kaitos iššūkius. Ir kitas dalykas, kuris turėtų dominti mus čia INTA komitete, tai yra remti ES sąjungos politikas vykdomas už ES ribų. Taigi šio, šie trys srit, srit, <laughs> šie, šie e, trys tikslai ir ypač paskutinis yra labai svarbus ir mes tai turėtume turėti omenyje, rengdami savo nuomonę. Todėl man atrodo, kad e, iš tiesų biudžeto eilutės yra santykinis dalykas, jeigu mes žiūrime į e, Europos Sąjungos išorės veiksmus ir jeigu mes e, 10 e, procentų EIB biudžeto e, padaliname šimtams valstybių pasaulyje, tai, to, tai tuomet kyla klausimas, ką ta maža pinigų suma gali pasiekti, ar ji gali padėti pasiekti ES išorės veiksmų tikslų. Tai yra esminiai klausimai, kuriuos turėtume užduoti savo. Ir toliau kitas esminis dalykas, ar e, investicijos yra veiksmingos, ar jos padeda pasiekti svarbių tikslų, kurie buvo nustatyti. Pavyzdžiui, e, Europa 2020 tikslų. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrėsime į ES politikos poveikį užsienyje, tai tuomet viskas taip pat visas požiūris yra santykinis dėl to, kad dabar atsirado Brexit e, ir su tuo susijusi situacija. Jūs savo nuomonėje kalbate taip pat ir apie Junktinės karalystės indėlį, bet iš tiesų e, turi, turi keisti sistema dėl tų įsipareigojimų, kurios turi Junktinė karalystė dėl e, EIB ir dėl savo dabartinės narystės Europos Sąjungoje. Taip pat turėtume e, kalbėti apie banko veiksmus, ar jis turėtų veikti regioninių lygmenių ar horizontalių lygmenių. Toliau kitas e, svarbus aspektas, ar, bankas turėtų būti, ar banko veikla turėtų būti grindžiama komerciniais principais, ar į tai turėtų būti tokia pagalbinė organizacija. Tuomet ji turėtų e, turėti labai sudėtingą struktūrą, nes bet kokiu atveju tai yra bankas ir e, tai yra e, komercinis turtas valdomas pagal civilinę teisę. E, E, ir jis yra valdomas valstybių narių atstovų. Todėl tai yra kaip ir viešojo sektoriaus dalis. Todėl esminis klausimas yra skaidrumo klausimas. E, taip pat ir sprendimų prieimimo skaidrumas e, yra labai svarbus, ypač kalbant apie tuos sprendimus, kurie yra susiję su ES tikslų siekimu tarp tų šešių tokių esminių klausimų, kuriuos aš iškėliau, E, mes e, būtent e, ir renksime savo pakeitimus, tai yra atsižvelgsime būtent į tuos šešis aspektus. Man atrodo, kad šiame, šioje nuomonėje yra pasakyta pakankamai ir tačiau kita vertus aš noriu iš anksto paskelbti, kad teiksiu pakeitimus. Iš šešėlinių Pranešė yra tik žado, prašau. Merci. Euh. Ačiū pranešėjai, kad taip, jis taip e, suasmeninio šį pranešimą, šią nuomonę. Visada malonu, e, kai parlamentai netechnokratinę viziją taiko savo darbę, prideda savo asmenybės. Šiek tiek labai gerai pradėti nuo Čelso klubo ir priminti, kad nors aš nesu tikras, kad tai turbūt yra Britų komandė, kurioje žaidžia daugiausia e, Euro, Europos žaidėjų. E, Na nu ir matome, kad Europa gerai dirba remdama e, Junktinės karalystės komandas, kad jie gerai pasirodytų ir europėjus lygmenių yra prancūzų, belgų, ispanų. Atrodo, kad E, futbole bent jau Europos meistriškumas neblogas. Dėl kitos nuomonės, kitų nuomonės aspektų. Mūsų kolega pasakydamas paaiškino, kad ne visada aišku, e, kas neaišku jo pranešime. Pavyzdžiui, jis sako, kad reikėtų persvarstyti tas to investicijų dalį, kuri skirta klimatui Vietoj to, kad pasak, reikėtų pasakyti, kad e, ponas Dartmatas e, pritarė žaliesiems dėl to, kad Europos investicijų bankas galėtų eiti dar toliau, saugant klimatą. Aš nesu įstikinęs, kad jis būtent taip sakė, taigi mes pateiksime dėl to ir pakeitimų, kad sustiprintume tą finansavimo dalį e, skirtą klimato veiksmams po to, kai išėjo tarptautinės darbo grupės ataskaita. Mūsų pranešėjas e, paminėjo moralinę riziką. Jis yra teisus, taip. E, čia reikia viešųjų garantijų šio klausimą. Ir man taip pat susidaro kartais tikslas, kad jūsų, jūs siekia e, su E, šiek tiek sumenkinti investicijų banko veiklą, o ne ją sustiprinti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie finansavimą šalyse, kuris e, egzistuoja korupcijos, tai tiesa, aš manau, kad mes nuolat pabrėžiame, kad Europos investicijų banką e, ir griežčiau tikrintų finansavimo gavėjas šalis dėl korupcijos Jeigu sekčiau jūsų argumentais, manau, kad pusė Europos investicijų banko portfelio išnyktų jau rytoj. Nemanau, kad tai yra geriausias požiūris būtų e, siekiant, e, kad korupcijos kriterijus būtų vertimas rimtai. Na taip, Šis pranešimas sako, reikia stiprinti EIB veiklą. Žalieji tam pritartų, taip. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju toliau Stil Guga komisijos vardu ECOFIN generalinis direktoratas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti keletą pastabų iš komisijos pusės. Visų pirma, dėl moralinės rizikos e, susijusios su dabartinėmis garantijomis, dabartinėms įgaliojimams, e, e, nes yra viena pasaulinė gama, nėra vienos pasaulinės garantijos visiems veiksmams, yra atskiri galiojimai išoriniams veiksmams ir komisija pilnai pasitikė EIB ir EIB veikia labai konservatyviu būdu ir kai kada komisija E, e, norėtų, kad EIB prisijimtų daugiau rizikos ir finansuotų e, tokius veiksmus ar projektus, kurių nefinansuoja privatus sektorius. Kad tos garantijos leistų finansuoti tam tikrus veiksmus. Tai yra, mes norime, kad EIB prisimtų daugiau rizikos. Kalbant apie klimato kaitos tikslus, noriu priminti, kad komisija įsipareigoja, kad 25 e, procentai lėšų būtų skirti kovai su klimato kaita, taip yra pagal naują daugiametį finansinį planą. E, toliau dėl breksito jūs pabrėžėte, kad e, Jungtinė karalystė moka 39,2 milijardus ir yra sudarytas susitarimo projektas pagal jungtinė, tarp ES ir Junktinės karalystės ir pagal 50 straipsnį e, bus e, tas e, nuo 2019-2030 metų EIB mokės jungtiniai karalystiai tam tikras sumas. Ir todėl aš norėjau tokiu būdu papildyti pranešėją ir mes laukiame galutinės nuomonės ir pakeitimų. Ačiū. Okay, so. Gerai. Pone pranešėjau, ar jūs norite užbaigti šitas diskusijas? Taip, pirmiausia, noriu padėkoti komisijos atstoviai, kad labai e, sklandžiai bandė atsakyti į kai kurios mano išsakytus e, komentarus. Ne visada taip būna, kad komisijos atstovai sureaguotų. į parlamento narių komentarus. Todėl aš labai dėkoju už tai. Na, dabar pagalvojus apie tai, aš manau, kad įspūdingiausia dėl EIB yra tai, kad kad e, vyko didžiulė finansinė bankų krizė po 2009 metų, kad e, gražiai kalbant labai didelės institucijos ir EIB, e, pavyzdžiui, Lehman Brothers žlugo, City bankui kilo pavojų. O EIB kaip valstybinės bankas to išvengė. Tai tikrai didelis uh, E, komplimentas žmonėms ten dirbantiems ir, taip sakant, konservatyviems principams, kuriais remdamasis e, bankas dirba. Ir aš sakyčiau, kad jis, tap, jeigu jis taps labiau politizuotas ir komerciniai principai bus, e, taps netokie griežti, yra pavojus, kad kažkas atsitiks blogo. Bet kol kas viskas buvo gerai, tai yra įspūdinga ir aš siūlau ir tęsti tokį darbą. Aš nežinau, ar čia daug yra noro klausyti diskusijos, ar jis būtų struktūrizuotas regioninė prasme, ar kaip yra dabar, ar taip sakant, horizontaliai. Aš nemanau, kad čia yra didelio noro apie tai kalbėti dabar, todėl aš manau, e, paliksiu viską kaip yra ir lauksiu jūsų pakeitimų raštu, e, e, kurie atsirastų iš tokio pasiūlymo. Ačiū ponia Dartmatai. Terminams pakeitimams yra spalio 15 diena, 18 valanda, spalio 15 diena. Taigi baigiame 16 klausimo svarstymą. 17 klausimas yra pirmas balsavimas, todėl padarysime lygiai 7 minučių pertrauką iki 10 valandos. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, prašau ramybės. Pradėsime nuo 17 punkto. Prieš pradedant balsuoti dėl šio pranešimo atliksime e, bandomąjį balsavimą prašau naudokite savo balsavimo kortelėmis Pradedame balsuoti. So, Dabar balsavimas baigtas. So, everything is okay, so we can start with the vote. Viskas gerai, taigi galime pradėti balsuoti. Balsuojame dėl 17 punkto, dėl saugiklių, dėl apsaugos sąlygų. 36 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 37. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 38. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 39. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 41. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Bet siūlau patikrinti. 42 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 45 kas už, prieš susilaiko atmesta, 40, 50 kas už, prieš susilaiko atmesta, 51 kas už, prieš susilaiko atmesta, 52 kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 54. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 56. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 61 kas už, prieš susilaiko atmesta. 62 kas už, prieš susilaiko atmesta. 65 kaip žodinis pakeitimas, prašau. Merci. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. tokia, kokia dabar yra teksto formuluotė, man atrodo nėra suprantama. Čia dar kartą galima e, pakalbėti apie aplinkos sauginius ir socialinius klausimus, todėl e, para, čia yra parašyta The cause of unfair competition resulting from infringement of Äh, äh. Gerai, taigi dabar balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 67, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 69. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 70. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 75. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 76. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 77 kas už, prieš susilaiko atmesta. 78 kas už, prieš susilaiko atmesta. 79 kas už, prieš susilaiko atmesta. 80 kas už, prieš susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 83 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 84 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 85. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 13. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 92. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 16 su žodiniu pakeitimu. Dėkuoju. Mes norėjome pabaigti, e, kitaip pabaigti pirmą e, sakinį nuo tokių procedūrų iki procedūrų e, ir priemonių pagal 14 straipsnį. Balsuojame dėl šito pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Devynioliktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvidešimtas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvidešimt pirmas kas už, prieš susilaiko priimta. Dvidešimt antras kas už, prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko atmesta. 26 atkrenta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 28 kas už, kas. so. 28 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 e, kas už, prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kas už, prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš susilaiko priimta. O dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. So one EPP. Vienu EPP nariu per daug. So, everybody vote. Ar visi balsavote? Tai tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu ponę Fielnerį, ar norite ką nors pasakyti? Thank you. Thank you. Daniel, Dėkoju, norėjau užduoti svarbų klausimą, kaip, ką daryti, kad e, gauti tokią daugumą, galbūt parduoti savo sielą. E, dėkoju. E, norėčiau paklausti, ar aš turiu galimybę pradėti dėrybas, kad galėčiau kiek įmanoma greičiau pabaigti šį dokumentą. Jeigu jūs pritarsite, tam bus galima pradėti dėrybas dėl naujų susitarimų, priekybos susitarimų, todėl aš prašau galimybės pradėti dėrybas. Pranešėjas paprašė įgaliojimų pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69 taisyklę. Taigi balsuojame dėl to, pradedame balsuoti. And Is... Oh. Balsavimas. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi galima pradėti dėrybas ir šitas sprendimas bus paskelbtas plenarinėme posėdėje spalio 22 dieną. Dabar 18 punktas Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Pradėsime nuo pirmo kompromiso. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko atmesta Man atrodo atmesta, bet patikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai patvirtinta, e, priimta, taigi aiškiai kelkite rankas. Septintas, e, kas už, prieš, susilaiko, priimta devintas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 17 kas už prieš susilaiko atmesta, 18 kas už prieš susilaiko atmesta. 18 aptikriname. <laughs> you need a helping hand to play. <laughs> Yeah, the vote is closed. Balsavimas baigtas. Stebėkite sąrašą balsavimo. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, e, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. 28 pakeitimo antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas priimta. 29 kas už, prieš susilaiko atmesta. 30 balsavimas dėl skirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 31 kas už, prieš susilaiko atmesta. 3... Patikrinsime. 31. The vote is open. Balsuojame dėl 31. Balsavimas baigtas. Priimta. 32 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai E, patvirtinta didžiaja balsų dauguma. Sveikinu pranešėją. Toliau 19 punktas e, metinė konkurencijos politikos ataskaita. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta, antras pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad lyg ir atmestas, bet pasitikrinkime elektroninis balsavimas dėl penkto pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šeštas, kas už, kas prieš, Dar kartą. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Akivaizdžiai patvirtintas. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko kas susilaiko patvirtintas 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 16, 3 dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. Dėl 17 pakeitimo pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Na, o dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas didžiaja balsų dauguma, sveikiname pranešėją. Dabar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 tiesiog nepakankamai e, e, stipriai buvo paspaustas mygtukas. Toliau 20 e, darbo atvarkės punktas, preliminarus pranešimas dėl daugiametės finansinės programos. E, antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pirmas, kom, pirmas pakeitimas, kas už ketvirtas kompromisas patvirtintas. Penktas pakeitimas atkrenta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl devinto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 18 pakeitimas, pradedame balsuoti. Elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 24. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmestas. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Lyg ir atmestas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. Ir dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. 21 darbo atvarkės klausimas. Pristaikymo prie <clears throat> globalizacijos fondas. 23 už, prieš susilaiko priimtas, 24 už, prieš susilaiko priimta, 52 už, prieš susilaiko priimtas, 25 už, prieš susilaiko, man atrodo, kad atmestas, patikrinkime, 25 pakeitimas balsuojame. Baigiame atmestas, šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 30 už, prieš susilaiko priimtas, 32 už, prieš susilaiko priimtas. Pakeitimas žodžiu, kurį patikė pranešėja. Pateiktas tekstas su žodiniu pakeitimu. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Toliau 35 už prieš susilaiko priimtas, 36 už prieš susilaiko priimtas, 37 už prieš susilaiko priimtas, 38 už prieš susilaiko priimtas, 39 už prieš susilaiko priimtas, 40 už prieš susilaiko priimtas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Konstatuojamosios dalis 44 už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimtas, 47 už, prieš susilaiko priimtas, trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, šeštas už, prieš susilaiko priimtas, septintas už, prieš susilaiko priimtas, aštuntas už, prieš susilaiko priimtas, 49 už, prieš susilaiko priimtas, 10 už, prieš susilaiko priimtas, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, dvyliktas už, prieš susilaiko priimtas, tryliktas už, prieš susilaiko priimtas, šešioliktas už, prieš susilaiko priimtas. Patikrinti 16 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 17 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 5 kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimtas. Žodinis pakeitimas 2, bet jis Mm, toks pat kaip ir pirmas pakeitimas, taigi kas už, prieš, susilaiko priimtas. 20 už, prieš, susilaiko priimtas, 21 už, prieš, susilaiko priimtas, 22 už, prieš, susilaiko priimtas ir prašom balsuoti. yra susilaikančių. Baigiame balsuoti. A, tikrai lygus rezultatas atmestas. Elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Prašom balsuoti. ir balsavimas baigtas didelė dauguma patvirtintas. Sveikiname Karolina Grans van der Heinz. Labai ačiū. So, this is uh, the end of the... Baigiame balsavimą. Toliau 22 klausimas ir atminkite 23, 24, 25 klausimus atidėjome ir tikiuosi, kad 26 klauso, klausimo autorius greitai ateis. quiet. We switch now. Prašau tylos, periname prie 22 klausimo. Stebėsinos grupės. Pirmiausia, ASEAN ir žodis Davidui Martinui. Prašom salės galė tenai. Ačiū pirmininkė. Jau tai buvo seniai, bet e, rūpiučio 29 dieną pirminkau ASEAN stebėsnos grupės posėdžiui, buvo kalbama apie Indoneziją. Komisija pasakoja apie penktąjį darybų raundą, kuris įvyko Briuselėje 9.30 Liepos. Prieš tai šalis apsikeitė tarifų pasiūlymais, po to jie buvo aptarti ir tai vertina kaip žingsnis į priekį. E, E, apskaitimas dėl paslaugų, o geografinių nuorodų turėtų vykti metų pabaigoje. Kita vertus, viešųjų pirkimų klausimų Indonezija, Indonezija nieko nesiūlo ir neaišku, ar bus pasiūlymais keičiamas dėl viešųjų pirkimų. Darybos neina į priekį dėl investicinio teismo sistemos yra problemų ir dėl tvaraus vystimos diskusijų prieiga prie medikamentų ir SPS. Klausimai nebuvo aptarti paskutinio kartą. Ir dar gera žinia, ES institucijos rado sprendimą dėl raido susitarimo, dėl palmių alyvos. Tai svarbu Indonezijai, atrodo, kad atmosfera per darybas buvo daug geresnė. Kitas raundas įvyks kitą savaitę, 15-19 spalio o balsavimas Indonezijoje ir jis įvyks Indonezijoje ir mes lauksime ataskaitos iš to dėrybų raundo. Labai ačiū. Toliau Magrebo stebėsnos grupė įvykus 30 rūpiučio rengiantis apsilankimui į vakarų Saharą. Kaip jau sakiau, atidėjome Maroko klausimo svarstymą kitam posėdžiui. Toliau Kanada. Susitikimas įvyko rugsėjo 4 dieną su skyriaus vadovo pavaduotoja santykiams su Junktinėmis valstybėmis ir Kanada, taip pat su ponia Madlen Tuninga, e, prekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus e, vadove, rengiantis bendrams, bendro komiteto susitikimui rugsėjo 26 dieną. O spalio 9 dieną stebėsino grupė e, susilaukė informacijos iš tų posėdžių. JAV e, rugsėjo 11 dieną įvyko Intas stebėsinos grupė susitikime su Ignacio Garcia Bercero, kuris e, derasi dėl TTIP ir ekspertas santykiams su JAV. Aptarėme situaciją. Tai vyko po pirmininko Junkerio ir prezidento Trumpo sustikimo. Stebėsinos grupė kartu su Kanada ir Meksika posėdžiaus kitą savaitę ir galėsime aptarti mm, naująją naftą, dabar susitarimas netaip vadinasi, tai nuo susitarimas tarp JAV, Meksikos ir Kanados ir jo poveikį Europos Sąjungai. Toliau dar vienas mm, Magrebo inta grupės susitikimas skirtas Tunisui, rengiantis Tunis, e, vizitui į Tunisą. Apie tai išgirsime šiek tiek vėliau. 26 e, rugsėjo vyko stresnos grupės dėl Australijos posėdis, buvo kalbamas su Australijos senato pirmininku. Taigi tiek apie stebėsenos grupių darbą. Dabar pranešėjos 26 klausimų dar netėjo. Ar kas nors žino, ar pranešėjas Centrinės Amerikos klausimų greitai ateis? Okay, good. So perhaps somebody can call Reimer Böge to be here. Gal kas nors gali paskambinti Raineriui Böge, kad jis ateitų greičiau čia. Manau, kad galime perėti prie 27 klausimo. A, negavau tos informacijos. Iš karto žodis pavaduojančiam pa, e, pranešėjai Haisui Leiza. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė gavau užrašus iš pranešėjo, tai jum ir pateiksiu juos. 2012 metais buvo pasirašytas asociacijos sustarimas tarp ES ir Centrinės Amerikos ir buvo ratifikuotas tas susitarimas. Parlamentas tam e, pritarė. Nuo 2013 metų e, rūpiučio mėnesio įsigaliojo tas susitaris. Tai buvo pirmo, as, pirmasis asociacijos susitarimas apskritai ir jis remiasi politiniu dialogu, bendradarbiavimu, ypač vystimosi politikos rytyje ir e, prekyba. E, per asociacijos susitarimą turėtų būti skatinamas Centrinės Amerikos šalių regioninės integracijos procesas. E, nepaisant neigiamų tokių tendencijų prekyboje su Centrinė Amerika, vis tik tai prekyba vyksta dinami, dinamiškai ir iš tiesų tai yra labai svarbus e, e, aspektas. E, Taip pat e, priekyba e, pasirodė atspari įvairioms kliūtims ir ypač e, kavos pramonėje. E, iki šiol nei ES, nei Centrinė Amerika negalėjo e, pilnai išnaudoti muitų kontingentą. E, ir todėl yra labai svarbu e, e, didinti e, mažų ir vidutinių įmonių samoningumą. Dabar e, asociacijos susitarimas e, prisideda prie e, modernizavimo ir diversifikavimo e, eksporto iš Centrinės Amerikos. E, Taip pat e, svarbus aspektas yra visuomenės sveikatos ir augalų sveikatos aspektai. E, ir čia buvo pasiekta pažangos ypač pieno, pieno pramonės rytyje, kalbant apie priekybą ir tvarų vystimasi. E, šiame punkte kol kas yra tam tikrų problemų. Dabar e, vyksta techninės procedūros patvirtinant protokolą, kad į asociacijos sustarimą būtų įtraukta Kroatija. E, ir, o pranešime e, kalbama apie daug e, įvairių nuostatų, kurios turėtų būti įgyvenintos. Čia kalbama apie priekybinės nuostatas, e, jos turėtų būti aktualizuotos ir e, E, turėtų būti teikiamos metinės ataskaitos susijusios su asociacijos susitarimais ir e, turėtų būti pateikiami atitinkami duomenys. Taip pat reiktų siekti pažangos e, e, siekiant sprek, spręsti Kostarikos iškeltą e, diskriminuojančių mokesčių problemą alko, alkoholio e, gaminiams. E, MVI e, turėtų e, gauti įvairias įmanomas priemonės, kad galėtų e, stiprinti tarpusavio mainus ir gauti daugiau naudos iš asociacijos susitarimo. E, socialinis dialogas turėtų būti stiprinamas. Centrinės Amerikos valstybės, kuriuose e, taikomas smurtas prieš profsąjungų atstovus ir vietos gyventojus. Tas smurtas turėtų būti nutrauktas ir turi būti e, taikomos teisinės priemonės siekiant nubausti nusikaltelius. Ir e, taip pat turėtų vykti kolektyvinės dėrybos, e, būtų, turėtų būti uždrausta naudotis vaikų darbų ir disk, diskriminuoti. Toliau ekonominė raida Kai kuriuose Centrinėse Amerikos valstybėse kyla e, rizika, kad destabi, nestabilumas gali padaryti neigiamos e, įtakos visam regionui. Austrija, Niderlandai e, skatina kiek įmanoma greičiau ratifikuoti šį susitarimą pranešėjas džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais ir spalio 16 diena, 18 valanda yra galutinis pakeitimų pateikimas, e, pakeitimo terminas. E, 14 sausio 2019 metų turėtume nagrinėti plenarinėme posėdį. Dėkoju dabar SRD šešėliniai pranešėjai David Martin. Uh, uh, um, Ačiū pirmininkė. Eva turėjo čia būti, bet negalėjo čia pasilikti, turėjo kitur išeiti. Taigi jos vardu noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Jis sutinka su bendru, bendra pranešimo mintimi dėl to, kad asociacijos sustarimų prekybos ramstis turi stiprinti prekybos santykius pagristus taisyklėmis tarp ES ir Centrinės Amerikos. Jis sutinka, kad asociacijos sustarimų sustrime mm, nesančių nuostatų dėl MVI lyties ir kovos su korupcija apgailestatinas ir parama MVI, sukuriant kontaktinius punktus ir e, e, tinklavietė yra pri, mm, rems, remtinas. Taip pat reikėtų labiau pabrėžti mm, sustrimų vertinimą iš komisijos pusės, taip pat pritarė kad nepakankamai panaudojamos e, tarybos lengvatos ir netarifinės kvotos ES e, gamintojams lyginant su Sėvinės Amerikos gamintojais. Jį pritarė pranešėjo pastaboms dėl geografinių nuorodų ir bananų stabilizavimo mechanizmo, taip pat ir demonstruojančių mokesčių alkoholiniams gėrimams. Tačiau ji planuoja pateikti pakeitimų, kad sustiprinti kai kurios šios e, argumentus kad ambicingesnis taptų pranešimas. Ir ypač norėtų, kad būtų pabrėžima, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir Centrinės Amerikos, išsaugant ir reformuojant daugia šalę prekybos sistemą, ypač PPO vaidmenį. Mums reikia griežtesnių nuostatų dėl TSD, ypač e, matant jo gyvenidumą su sankcijomis ir taip pat sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį. E, e, Sustarimui reikia daug stipresnių nuostatų dėl lyties e, ir ypač reikia įvertinti, panaudojant neagreguotus duomenis, ypač dėl situacijos Nikaragvoje. Demokratija ypač svarbi, kad būtų vykdomas pirkybos sustarimas asociacijos sutarimas, ypač prekybos ramstis. Ir jie ketina bendradauti su pranešėjai ir kitais šiandienis pranešėjais, rengiant šį pranešimą. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Ta proga noriu pasveikinti Centrinės Amerikos šalių ambasadų atstovus. Sveiki atvykę. Taigi toliau žodis mūsų gerai žinomam komisijos atstovui, ponui Jorgenson. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę pateikti mūsų nuomonę šio klausimu. Mes manome, kaip ir sustarimo su Kolumbija ir Peru atveju, kuris įsigalioja daugiau mažiau tuo pačiu metu Taigi tai yra savalaikė Europos parlamento iniciatyva. Mums dar nepasakėme visiško sustarimo įgyvendinimo, kai kurie tarifai tarifų liberalizavimo dar darbai turi vykti, dauguma jų bus liberalizuoti vėliau, ypač iš Centrinės Amerikos pusės. Kai kurios integravimo priemonės dar turi būti įdėktos Centrinėje Amerikoje, bet apskritai, aš manau, šis sustarimas yra su įvairių, įvairialypių regionų, kur šešios čia yra šalis, įvairiaus susivystimo lygio, apskritai gyvenimo lygmuo yra neblogas ir įsipareigojimai iš Centrinės Amerikos šalių yra neblogi, kad sustarimas veiktų. Taip pat mes e, reguliariai dirbame su Centrinės Amerikos šalimis, sustinkame beveik kasmet. Praėjusiais metais dėja sustikimo nebuvo iš dalies dėl e, planavimo problemų, bet taip pat ir dėl to, kad reikėjo šiek tiek laiko išsiaiškinti, kaip sustarimą pridarinti prie Kroatijos įstojimo į ES, bet e, birželio mėnesį vyko geras posėdis ir šį klausimą išsprendėme ir politinių lygmenių sutarėme, ką, kaip spręsti šią problemą. Taigi dirbame su dokumentais, su išorės veiksmų tarnyba ir tikiuosi, kad gana greitai gausite sprendimų projektus E, kurie turi būti priimti, kad būtų integruota į sustarimą Kroatija. Aišku, šiuo atveju dar reikia daug nuveikti, yra daug e, priekybos problemų, kurio, kuriami, kurios minimamos e, pranešime, tai geografinės nuorodos. Nikaragvoje yra problemų su importo mokesčiais. Yra problemų dėl e, perkybos galimybių panaudojimu ir jų kyla abiejose pusėse. Tai buvo problema, problema e, abiems pusėms e, e, dėl tarifinių kvotų, arbatos ir kitų dalykų. Tų kvotų panaudojimas nėra įspūdingas, turime daugiau nuveikti ir bendradarbiauti. Reikia užtikrinti, kad ir uh, MVI turėtų daugiau galimybių. Tai prekyba ir tvarus vystimas šios šalis. Šiuose šalyse yra iššūkių valdysenos rytyje. Šiek tiek su nerimu stebima situacija Nikaragvoje. Taigi čia reikia dar daugiau mm, darbo įdėti. Taigi tiek. E, manau, kad gyvenimo lygmuo geros yra aiškiai E, problemų, kurias reikia išspręsti. Ir mes ir toliau dirbsime šioje srityje ir parengsime poveikio vertinimą kitais metais ir po to, e, ką daryti pagal tą poveikio vertinimą. Jūs minėjote, kad yra sustarėme problemų, kurio nėra kitų naujose sustarimuose, taigi laikui bėgant žiūrėsime, kaip šias problemas spręsti. Labai ačiū yra kolega ir iš išorės veiksmų tarnybos. Fernando Pons, prašom. Sí, gracias, señor presidente. No, no hay mucho que añadir. Eh, lo primero. Ačiū, pirmininkė. Nekažin ką be galėčiau ir pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Labai ačiū už suteiktą galimybę. Pritariu anksčiau pasisakiusiems prelegentams, taip pat pritariu ir uh, E, kolegai iš generalinio prekybos direktorato. Mes dirbame kartu. E, santykiai su Latino Amerikos šalimis yra ypatingi. Į susitarimą yra įtraukti ir politiniai aspektai, o kalbant apie priekybą, tai yra visiškai, e, tai yra, įvyksta pagal naujesnį ekonominį susitarimą. kaip kad buvo jau sakyta, e, mes norėtumėm paprašyti tų e, šalių, kurios dar neratifikavo naujo sustarimo, tai padaryti ką, kiek įmanoma greičiau. Mes, e, mums svarbu, kad įsigaliotų ne vien tik tais politinio sustarimo dalis, bet ir prekybinė dalis. Taigi mes norėtumėm, kad vyktų tikra asociuotą partnerystę. Tiek dėl priekybos. Na, o dėl politinių aspektų, tai ES išorės veiksmų tarnyba yra už tos politinius aspektus atsakinga. Jau, vyksta, jau yra politinio dialogo ar bendradarbiavimo susitarimas. Mes palaikome labai glaudžius ryšius su generaliniu priekybos direktoratu Na ir tikrai mes aptarinėjame tai, kas vyksta Latino Amerikoje apskritai ir atskirose Latino Amerikos šalise. Taigi mes e, pabandysime surenkti e, naują susitikimą pagal politinio dialogo ar bendradarbiavimo susitarimą. Tikrai e, laukiame kada, bus, kada keturios likusios šalis ratifikuos susitarimą tiek iš mano pusės, jeigu turite klausimų, melai jos atsakysiu. Ačiū, ponas Hansen. Ačiū, pranešėjo vardu norėčiau padėkoti už pasisakymus. Ačiū David Martin, o taip pat e, ir E, išorės veiksmų tarnybos atstovai. Mes su nekantrumu laukiame konstruktyvaus e, bendradarbiavimo. Pranešėjas palaikys su jumis kontaktą. Ačiū. Kaip jau sakė ir pranešėjas, pakeitimus galima teikti iki spalio 16 dienos 6 e, valandos vakaro. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas – ad hoc delegacija į Tunisą. Aš pats vadovavau tai delegacijai kartu su pranešėja panelė Lond. Šešėlinis pranešėjas Tuniso klausimų yra ponas Siko ir ponia Begin, ponas Fizas, e, ponas Činė taip pat e, kartu su mumis vyko į Tunisą. Koks buvo šio delegacijos vizito tikslas? Mes norėjome įvertinti. E, mes norėjome įsiaiškinti, kaip vyksta dėrybos dėl e, būsimo susitarimo ir kokiu nuogastavimu turi e, Tunisas. Mes Tunise praleidome labai nedaug laiko, tik pusantros dienos, bet per tas pusantros dienos mes susitikome su vairiomis susijusiamis pusėmis, su vyriausiu uh, Tuniso dėrybininku, žemės ūkio ministru, e, verslo, e, profsąjungų, pilietinės visuomenės atstovais. Taigi susidarėme pilną vaizdą apie padėtį. Na ir mums atrodo, kad, ekonomik, kad Tunisas susiduria su ekonomikos ir socialinė krize Dėrybos su ES vyksta gana vangiai, galbūt netam dabar daugiausia dėmesio skiria Tuniso politikai. Mes norime simetrinio ir sąžiningo susitarimo, mes norime, kad uh, dėrybos būtų sėkmingos, jau yra e, MFA susitarimas po e, terorizmo atakų 2015 metais e, buvo pakengta ir alyvagą eksportui. Tuniso ekonomikai reikia ir tam tikrų reformų, bet na, šiuo metu Tuniso politikai neskuba, nes kitų metų vidury įvyks ir rinkimai. Ir esu tikras, kad iki rinkimų jokios realios pažangos nebus pasiekta. Turime dėl darybų. Pažangos dėl darybų nebus pasiekta. Vienas delegacijos narys sėdi salėje. Ne, ir jo nėra. Ar yra pastabų? Pastabų nėra. Gerai. Tai galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. 28 klausimas, kiti reikalai, mano mėgstamiausias klausimas, niekas neturi ko pasakyti. Puiku. The, the, the, mm, Nenoriu vilginti pabaigos, galbūt um, tai nėra sudėtingas klausimas, tik dėl informacijos. Man e, rūpė jūsų sprendimas e, vakar surinkti ankstyvą diskusiją in kamerą už uždarų durų. Tiesiog noriu sužinoti, kodėl. Kodėl? Juk 28 e, valstybių narių rinkėjams iš jų buvo atimta galimybė stebėti tą diskusiją, joje dalyvauti. Na, nieko čia sudėtingo, tiesiog noriu paklausti, kodėl tai buvo nuspręsta. Žinote, iš principo visiškai jums pritariu, bet tai buvo pirmas kartas po šiek tiek stebinančio pranešimo apie tam tikrą blokavimą. Blokavimą nebuvo, nevyko jokio oficialaus e, dialogo e, e, su komisija. Pasirodė tiesiog pranešimas ir mes nusprendėme surenkti posėdį už uždarų durų. Pirmininkas kalba be mikrofono. Thanks a lot.